Demokratijai pasaulyje kyla vis didesnis pavojus, to priežastys yra įvairios - ir karai, ir konfliktai, ir skurdas, korupcija. Dar tebe egzistuoja totalitarinių ar autoritarinių režimų. Tai yra tik keletas iš priežasčių. Taigi esant tokiam kontekstui, manau, yra veikti ES lygmenių ir veikti ryštingai, galbūt matomiau, nuosekliau tai reikėtų daryti, kad būtų galima sustiprinti pagarbą žmogaus teisėms ir demokratijai trečiosiuose šalyse. Kaip konkrečiai galime tai padaryti? Aš bandžiau pabandyti tai paaiškinti trijose svarbiausiose projekto dalyse. Pirmojoje teksto dalyje aš susitelkiu labiau prie priemonių, kurias naudoja ES, kad būtų skatinama e, žmogaus teisų įgyventinimas ir demokratija. Ir manau, kad rezultatų būtų galima pasiekti dar geresnių, jeigu būtų galima maksimaliai pasinaudoti tų priemonių efektyvumu. Keletą pastarųjų metų ES pasitelkė tokias priemonės, kurios padeda paveikti žmogaus teisų demokratijos situaciją pasaulyje. E, strateginis veiksmų planas, pavyzdžiui, buvo atnaujintas šiemet, žmogaus teisų dialogas, buvo numatyti svarbiausi punktai, kurie aptarėme savo delegacijose. Aš manau, kad ES savo arsenale uh, turi visą eilę priemonių, kurias gali pasitelkti savo politikai įgyvendinti. Atėjo laikas, kad ES susitelktų prie įgyvendinimo. Dėl, apie tai kalbu savo ataskaitos projekto pirmojoje dalyje. Kaip galėjote pastebėti, ši pirmoji dalis sudalinta yra keletas smulkesnių dalių. Tad aš manau, kad yra svarbu, kad uh, mes atsižvelgtume į metinę ataskaitą, kurią rengia išorės veiksmų tarnyba. Į tą ataskaitą tvirtina taryba. E, mano supratimu, ši ataskaita yra labiau analitinė ir netokia aprašomojo pobūdžio. Tiesiog yra e, pateikiami faktai. E, aš pasiūliau taip pat, kad reikštume savo poziciją dėl naujo veiksmų plano Tai yra žingsnis pirmin, bet dar tam dokumentui reikia dėmesio, kad jis būtų sėkmingai įgyvendintas. Taip pat apžvelgiau visas turimas priemonės, kurias naudoja ES teisų įgyvenimui skatinti. Taigi, įvairios strategijos numatytos atskiroms šalims. Svarbiausi punktai susijęs su, trečiųjų, su dialogu su trečiosiomis šalimis ir taip toliau ir panašiai. Prie kiekvienos tos priemonės aš išdėšiau rekomendacijas. Manau, kad rekomendacijos yra reikalingos, jos iš dalies yra e, priimtų pozicijų parlamente e, patvirtinimas. Ir aš manau, kad tai padeda geriau gyveninti demokratijos ir žmogaus teisų, pagarbos žmogaus teisėms nuostatas. Na ir infiniai Taip pat turėtume skatinti žmogaus teisės pasiteldami tas priemonės ir taip pat turėtume veikti ir per daugia šalias organizacijas. Čia susitelkiau prie dviejų lygmenų. Ir apie tai kalbu pirmosios savo pranešimo dalies e, pabaigoje. Paminėjau, kad mes turime remtis išorės politikomis, kad galėtume įgyvendinti teisės principų taikymą ir pagarbą žmogaus teisėms trečiosiuose šalyse. Čia taip pat kalbu ir apie prekybos politiką, apie vystomąją politiką, kalbu apie kaiminystės politiką ir ES plėtrą. Visa tai e, taip pat gali būti pasitelta tam, kad būtų stiprinami demokratijos principai ir pakarba žmogaus teisėms. Mūsų dalyvavimas daugia šalėse organizacijose taip pat yra svarbus. ES turi būti aktyviai, įsitraukti į veiklas, o šalis narės turi laikytis bendro požiūrio Taip pat būtina, kad būtų palikta laiko parengiamosioms diskusijoms su trečiosiomis šalimis įvairiais klausimais. Kitose dviejose ataskaitos dalyse kalbu apie dvi dimensijas, kurios yra paminėtos tekste - žmogaus teisės ir demokratija. Ypatingai norėčiau pabrėžti demokratijos aspektą. Toje antrojoje pagrindinėje dokumento dalyje paminėjau keletą veiksmų krypčių, kuriuos, mano manimo, ES ir toliau turi įgyvendinti E, mirties bausmė, e, sąžinės laisvė, e, religijos laisvė, moterų teisės, teis, vaikų teisės, tai yra tik keletas tų veiksmų, kuriuos galėčiau paminėti šiame kontekste. Tačiau norėjau, norėčiau patikslinti, kad neketinau čia išvardinti visų įmanomų teisių ir nenorėjau padaryti pilno sąrašo tų veiksmų, kurių, kurių kryptim ES turėtų dirbti. Šio, šios ataskaitos tikslas nėra sudaryti nesibaigiančius sąrašus. Ir raginu kolegas irgi ne sistengti, stumti manęs šią kryptim, nereikėtų daryti penkių puslapių sąrašo priemonių, kurios, na, kam tas išvardinimas būtų reikalingas, greičiausiai niekam. Tiesiog reikėtų pabrėžti svarbesnius dalykus susijusius su kai, kuris, kai kuriomis kryptimis, kurios mums yra svarbios. Paskutinėje dalyje norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad demokratijos skatinimas iki šiol buvo kaip ir antrinis dalykas ES e, politikoje, kalbant apie trečiasią šalis. ES parama demokratizavimo ir demokratijos konsolidavimo procesams turėtų būti labiau išreikštas. E, Demokratija ir žmogaus teisės, kaip žinia, yra glaučiai susiję. Juk neįmanoma užtikrinti žmogaus teisų, kur nėra demokratijos. Kai režimas nedemokratiškas, negyvenėsi žmogaus teisų. Man atrodo, tai yra akivaizdu. Todėl ne, nereikia to sumenkinti. Europos Sąjungos e, politikose demokratija turėtų užimti svarbesnę vietą. Turėtume, aš manau, e, galvoti ne tik apie rinkiminį šio reikalo aspektą Be abejo, rinkimų procesai yra svarbus dalykai, tačiau mes turėtume žvelgti toliau, peržengti tuos, tuos rinkiminius laikotarpius ir žvelgti, ar žmonės turi teisę laisvai burtis, laisvai būti renkami ir išrinkti patys, ar gali rinkti, ką nori, e, ar gali burtis asociacijas ir panašiai, ar teismai yra nepriklausomi, ar e, šalies administracija yra neutrali ir nešališka. Štai kas yra svarbu. Manau, kad gyvendintami savo išorės politiką taip pat turėtume labiau remti pilietinės visuomenės, kurios ieško demokratinio vystimus ir ginti egzistuojančias teisės. Tai štai, trumpai tariant, toks būtų tas atsakymas, kurį aš galiu pasiūlyti, e, kalbėdamas apie e, šį ataskaitos projektą. Be abejo, ES gali geriau pasinaudoti priemonėmis, kurias parengė pastaraisiais metais. Ir manau, kad mes prie to labiausiai ir turėtume susitelkti. Taip pat turėtume nuosekliai elgti savo pačių atžvilgių, kaip pasakyta trečiojoje dalyje. ES vidaus ir išorės politikų nuoseklumas yra esminis dalykas, kad galėtume rimtai atrodyti tarptautinių lygmenių šioje srityje. Tas nuoseklumas e, yra tikrinamas įvairių e, e, sukretimų, pavyzdžiui, pabėgėlių krizės. Tačiau norėčiau pasakyti, kad vėlgi šios ataskaitos tikslas nėra išspręsti šią krizę ir raginu kolegas nebandyti spręsti pabėgėlių krizės pasitelkiant šią ataskaitą. Nes ši ataskaita nėra proga pasisakyti apie pagarbą žmogaus teisėms valstybėse narėse, nes tai yra libe komiteto kompetencijos rytis. Be abejo, mes galime diskutuoti tarp mūsų komitetų, e, mūsų komitetas ir lybė komitetus, bet nebandykime kištis į tą darbą, kurį atlieka lybė komitetas ir nekalbėkime apie valstybės narės, nes aš žinau, kad tokia pagunda yra. Tad norėčiau kolegas paraginti to nedaryti, kadangi Šioje ataskaitoje turime susitelkti prie ES veiksmų trečiosiose šalyse kaip pasakyta pačiame ataskaitos pavadinime. Na ir apibendrintams noriu pasakyti, kad džiaugsiuosi galėdamas artimiausiamis savaitėmis dirbti su šešėliniais pranešėjais kai ką iš jų. Ir čia dabar salėje matau, mūsų diskusijos jau prasidėjo, nes jau esame susitikę du kartus su pilietinės visuomenės atstovais ir su išorės veiksmų tarnyba. E, šiuo savo įvadą baigiu, tas įvadas buvo kiek ilgas, atleiskite man už tai, tačiau norėjau E, apibendrinti turinį, na ir nubrėžti tokias gairias, kurių laikiausi aš pats ir ko, tai yra tos gairias, kurios, kuriomis turėtume remtis mūsų dialogo metu. Ir norėjau, kad viskas būtų labai aiškiai suprantama, nes suprantamumas ataskaitos taip pat yra labai svarbu, nes tas, ta, ta ataskaita neturėtų būti masė kažkokių formulių ir formuluočių, kurių galima rasti kitose ataskaitose ir galiausiai tai tampa nuobodžių dokumentų, kurio niekas iki galo taip ir neperskaito. Paragrafų skaičius čia nėra toks svarbus. Ačiū. Dėkoju, ponė Prieda. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Laiko šiek tiek trūksta, kaip žinia. Ir pirmiausia, ponia Post iš socialdemokratų frakcijos turės galimybę klausti, paskui ponas Demas Maker iš ECR ir galiausiai ponė Lochbiller iš žalių frakcijos. Kolegos, kviečiu tilpti į dviejų minučių pasisakymų laiką. Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, pono Panserį, kuris atsiprašo, kad negalėjo atvykti šiandien į posėdį vardu. Jis yra mūsų parlamento misijoje užsienyje. Jis patikė man savo dokumentą, aš jį paskaitysiu pirmiausia. Jis nori padėkoti ponui pranešėjui Preda už darbą iki šiol nuveiktą, kai buvęs metinės ataskaitos dėl žmogaus teisų 2013 metais pranešėjas. Noriu pabrėžti šio pranešimo svarbą ir tikiuosi, kad bendravimas bus toks pat pozityvus ir konstruktyvus kaip ir anksčiau. Europos parlamentas visada e, žmogaus teisų metinę ataskaitą laiko svarbia priemonė tiek vertinant, tiek informuojant e, Europos piliečius apie ES politikos žmogaus teisų srityje situaciją. Ir šią prasme aš pritariu, kad pirmajame projekte jau dabar yra aiškiai aiškių pasiūlymų išras veiksmų tarnybai ypač pavyzdžiui dėl ES delegacijų vaidmens, dėl poreikio numatyti aiškius kriterijus ES gairėse, dėl stebėsenos ir veiksmingo žmogaus teisų sąlygų įgyvendinimo sustarimuose tarp ES ir trečių šalių, būtinybė daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų gynėjams, Nors šį pozityvus dalykai yra, aš turiu keletą pastabų tiek dėl struktūros, tiek dėl pranešimo turinio. Dėl struktūros pirmiausia, manau, kad skaidimas skyrių, kurį siūlo pranešėjas, yra šiek tiek neaiškus. Pavadinimai yra per daug bendri ir nėra aiškių temų atskirimo. Šią prasme, aš būčiau panaudojęs praėjusiu metu teminį požiūrį. Dėl turinio aš turiu pripažinti, kad tam tikros temos yra visiškai neįtrauktas. O tai yra ne tik socialistams prioritetas, bet ir yra tarptautiniu mastu pripažinti dalykai žmogaus teisų srityje. Pavyzdžiui, moterų ir mergaičių teisės, ryšys tarp žmogaus teisų ir vystimosi, ryšys tarp žmogaus teisų ir korupcijos, LGBTI teisės, seksualinės reprodukcinės teisės, neįgaliųjų teisės ir Europos parlamento veiksmai žmogaus teisų srityje ir tarparlamentinių delegacijų vaidmuo, taip pat ir klimatas. Pone Post, dokumentą galėsite perduoti pranešėjui taip pat. Žinoma, Dauguma pakeitimų, kurias pateiks socialistai ir demokratai, bus skirti šiems klausimams ir mes turėsime progos šios dalykus aptarti per šiandien pranešėjų susitikimą pono Panseri vardu. Ačiū. Ačiū, ponia Post, ponios Dėmes Makar. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Pabandysiu tilpti man skirtą laiką. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai ir pasveikinti jį, ypač dėl jo požiūrio. Žinoma, tai nėra išsamus e, sąrašas, apimantis viską, bet jūs, matau, svarbiausius dalykus e, na, įtraukite. Šis pranešimas yra svarbus, nes žmogaus teisės yra ES vienas iš svarbiausių ramščių ir taip ir liks toliau. Yra priemonių, kurios yra labai svarbios, kaip sakė pranešėjas. Ir jeigu nieko prieš, aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Sakyčiau, kad svarbu, kad Europos demokratijos fondas turėtų būti naudojamas kaip priemonė, teikiant paramą visuomeniai kaiminėse šalise. Ir tai atitinka tai, ką jūs sakote. Aš manau, kad reikia tam tikro išplėstinio mechanizmo, kuris galėtų palaikyti dėmesį dialogui žmogaus teisų srityje, tą dialogą, kai būtina, reikia peržiūrėti. Mums reikia aiškiau taip pat e, veiklos gairių. Yra egzistuojančios gairės, išorės veiksmų tarnyboje, manau, kad jos turi labiau būti pritaikytos e, konkrečiai veiklai. Mes pritarame pozityviam vertinimui dėl ypatingojo įgaliotinio paskirimo žmogaus teisų klausimams. Tačiau aš nesutinku su jumis visiškai dėl jūsų komentarų dėl vidaus politikos ir išorės politikos suderinamumo. Aš nemanau, kad čia yra tinkamas pranešimas analizuoti šį klausimą. Kaip mes kalbėjome apie Belorusiją visai neseniai. Mūsų autoritetui gali būti svarbu tas nuoseklumas. Neturime rodyti pirštais į, kitus, į kitas šalis ir pamiršti pažvelgti į veidrodį. Tai yra, aišku, patikimumo autoriteto klausimas. Ačiū, ponė Demesmaker. Toliau, ponė Lochbiller. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti ponui Predai už išsamų pranešimą, taip pat džiugiuosi tomis konsultacijomis, kurias ponas Preda surengė su pilietinė visuomenė, tai buvo naudinga ir informatyvu dėl turinio. Manau, kad ta mažėjantį erdvė pilietiniai visuomeniai ir sąlygos, kuriomis e, veikia žmogaus teisų gynėjai, turi susilaukti šiek tiek daugiau dėmesio, tai turėtų būti labiau atspindėta pranešime. Ir mes pateiksime pakeitimų šio tikslu. Taip pat e, tam tikros sektorinės politikos rytis yra įtrauktos į šį pranešimą, tačiau mano frakcija norėtų jas išplėsti, pavyzdžiui, skiltis skirtą migracijai. Čia galima kalbėti ir apie žmogaus teisų ir ES sienų valdymo klausimus, taip pat e, perkelimo ir apgyvendinimo klausimus dėl ekonominių ir kultūrinių teisų, verslo ir žmogaus teisų, tai šie dalykai galėtų atsispindėti stipriau kova su nebaudžiamumu ir tarptinė humanitarinė teisė taip pat. Jie yra paminėti pranešime, tačiau mes jos šiek tiek norėtume pakviesti. Ir taip pat yra klausimų, kurių nepateikta projektą, neįtraukti į projektą, o juos būtina įtraukti. Pavyzdžiui, žmogaus teisų ir technologijų klausimas, nes visai neseniai mes patvirtiname labai gerą pranešimą šią temą klausimas dėl nacionalinių žmogaus teisų institucijų, dėl politikos skirtos kovai su terorizmu, priekybos žmonėmis ir kontrabandos žmonių e, klausimas. Tai yra vienas iš e, žmogaus teisų pažeidimų, vienas iš e, svarbiausių aspektų Ir pabaigai aš norėčiau iškelti klausimą dėl grafiko. Pranešimo projektas skirtas 2014 metams ir bus patvirtintas 15 metų pabaigoje. Galbūt ateityje galbėt, galbūt galėtume apimti žmogaus teisų situaciją ne tik per tuos konkrečius metus, bet apimant laikotarpį iki pat pranešimo patvirtinimo Taip e, pranešimas galbūt būtų aktualesnis ir susilauktų daugiau dėmesio. Ačiū, ponia Lopiler. Toliau žodis DEFCO generalinio direktorato atstovui. Prašom. Jeigu nepiksite, pirmiausia jums žodis. Merci, merci beaucoup, madame. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjų už parengtą puikią ataskaitą. Ten yra labai gerų dalykų, kurie buvo išdėstyti. Pripažįstu, kad visa komanda atliko puikų darbą. Turiu porą pastabų kol kas. Labai trumpai apie tai. Pirmiausia, norėčiau paminėti tą faktą, kad komisija patvirtino veiksmų planą dėl lyčių praėjusią savaitę ir tai yra labai svarbus elementas. Mane Lohbiller paminėjo, kad čia kalbama apie 2014 metus, dabar 2015, bet norėjau paminėti tą faktą, nes galbūt jūs tai irgi trauksit savo e, ataskaitą. Dar vienas dalykas, apie kurį šiek tiek informuoti. E, teisinis požiūris apie tai yra kalbama. Uh, E, ataskaitoje, mes prie to dalyko dirbame ir mums jis yra labai svarbus. Mes pernai e, priėmėme taip vadinamą, taip vadinamą priemonių rinkinį e, teisinio požiūrio gyvendinimui. Europos komisijoje buvo rengiami, tai tos priemonės bus naudojamos renkiant, pavyzdžiui, programinius dokumentus ir, ar, ar panašiai. Dabar rengiame paketą, kuris apims kolegų mokymą, kurie dirbs prie šio klausimo delegacijose. E, bus konsultacijų tokia vieta e, Briuselėje nu, įdėkta, taip pat e, stengsimės padėti kolegoms taip pat atsižvelgti į šią dimenciją gyvendinant bendradarbiavimo programas. Norėjau tai paminėti, nes tai yra vieni iš svarbesnių dalykų, kuriuos įgyvendinome pernai komisijos lygmenių ir Dabar tai yra įgyvendinama. Tiek būtų mano pasisakymų, nes matau, kad savo dviejų minučių pasisakymų laiką jau išnaudojau. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar ponui Rikardos Rysi e, žodis. Jis dirba išorės veiksmų tarnyboje ir atsakingas už žmogaus teisės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai dėl iš mūsų e, pusės. Galėčiau pasakyti tiek, kad taip pat džiaugiame šiuo pranešimu. Su ponu Prieda bendravome pastarosiomis savaitėmis, dirbome visi kaip komanda. Džiaugiamės šiuo e, bendradarbiavimu, džiaugiamės tą ataskaitą ir raginame toliau tęsti tą pačią dvasę. Esame pasirengę dirbti toliau, tęsti dialogą, kuris vyko iki šiol, labai trumpai. Dėl pačio turinio labai pritarėme požiūriui, kurį pasirinko ponas Prėda. E, apimama daug dalykų, bet ne pernelyg daug. Ir tai yra gerai. Yra visa eilė pateikta labai gerų rekomendacijų, pamastymų, išvalgų išplaukiančių iš ataskaitos. Tai yra susijęs su mūsų turimomis priemonėmis. Ir tai irgi yra geras dalykas. Tai tai, tai nereikalauja kažkokio didesnio pranešimo ar, ar didesnės ataskaitos, nors galbūt ir gerai tokį turėti, tačiau ten yra išdėstyta svarbiausia problematika, tai yra metinė ataskaita ir yra teikiamos specifinės rekomendacijos. Aš galiu pritarti, kad ataskaita yra e, rengiama gerai, mes galime ir toliau dirbti ją užbaigdami. Ten kalbama apie svarbiausias priemonės, kurios priimtos Liepą ir kur su, su DEFCO ir su, su kitomis komisijos tarnybomis taip pat bendradarbiavome labai glaudžiai rengiančias priemonės. Apie tai kalbam ir ataskaitoje. Dabar didžiausias e, iššūkis bus to plataus dokumento įgyvendinimas. Dar kartą norėčiau pasakyti, jog dėl priemonių yra labai įdomių išvalgų išsakyta, dėl prie to galėsim grįžti artimiausių posėdžių metu ir gyvenimas bus vienas iš didžiausių iššūkių. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už tai, kad pasisakė taip trumpai ir taip detaliai. Ir tai yra svarbiausia, o ponas Prieda irgi nusprendė kalbėti apie esmę. Mes remsime jūsų darbą, lauksime jūsų ir tolesnių aktyvių veiksmų. Ir be abejo, svarbiausia kalbėti ir apie esmę ir nepasimesti detalėse. O dabar žodis jums apibendrinimui, ponė Prieda. 40 minučių, ar ne, ponė pirmininkė? Suteiksit man tiek? Pirmininkė, gal septynės kokias? Susitarkim dėl septynių? Ne, ne, sako ponas Prieda, labai trumpai. Noriu padėkoti kolegoms iš išorės veiksmų tarnybos už jų pasisakymą Ačiū už išsakytas pastabas, o dabar, kai dėl požiūrių, kurį išreiškė kolega Panseri, esu tikras, kad tikrai galėsime pagerinti aiškumo aspektą. Aš esu vienas iš pirmųjų, kurie to aiškumo siekia, nes aš manau, kad labai svarbu, kad rezultatas būtų aiškus, suprantamas. Jeigu neaiškiai formuluosime, na, ataskaitą parengti galime, bet e, mūsų tikslas nėra būti kuo painesniems ar ten klaidinti žmonės, kurie domėsis to dokumentu, jie tiesiog gali neskaityti to dokumento, jeigu jis bus neaiškus. Ašgi siekiu priešingų efekto, noriu parengti kažką labai aiškaus, kad turinys būtų labai tvirtas, bet tuo pat metu, kad ta ataskaita būtų lengvai skaitoma, kad žmonės uh, paprasti žmonės galėtų skaityti ir suprasti. Tai nėra skirta tik ekspertams. Na ir galiausiai dabar atsakysiu į ponios Lohbiller pastabas turbūt iš dalies. Bus tokių dalykų, kuriuos pridės kolegos iš DEVE komiteto. Na, tikiuosi, kad irgi elgsis išmintingai ir kad irgi tų pakeitimų skaičius bus E, priimtinas, kad ten bus daromas ryšys tarp e, įvairių teisių tarpusavio sąsajų. Ir taip pat problematikos, kurią nagrinėja kolegos iš Deve. Aš irgi esu Deve komiteto narys ir šiek tiek žinau, ko iš jų galima laukti. Ačiū taip pat ponui Demesmaker puikiai suprantu, kokį svarbų vaidmenį vaidina Europos demokratijos fondas. O kai dėl nuoseklumo mūsų įvairių gyvendinamų politikų ir patikimumo, aš esu visiškai atviras paieškoms visų priemonių, kad būtų galima aiškiau šį aspektą išryškinti. Pone Lohbiller, esu įsitikinęs ir ačiū už tai, kad taip aktyviai dalyvavote dialoge su pilietinė visuomenė. Tad man labai malonu ir toliau su jumis bendradarbiauti. Suprantama, esu pasirengęs diskutuoti dėl pakeitimų susijusių su geresniu pilietinės visuomenės atstovavimu. Jūs taip pat minėjote kovą su nebaudžiamumu. Jūs taip pat minėjote institucijas, kurios e, neleidžia tinkamai gyveninti žmogaus teisių. Kalbėjote apie kovą su terorizmu. Be abejo, esu pasirengęs atvirai diskutuoti apie tai su jumis ir kitais kolegomis ir ieškoti būdų, kad tekstas išliktų aiškus, bet kad būtų paminėtos ir tos priemonės, kuriuos jūs čia norėtumėt matyti. Tai štai ačiū komisijai ir, ir išorės veiksmų tarnybai už jų bendradarbiavimą ir dar žodelis apie ponios Lohviler paminėtą e, aspektą bendradarbiavimas 2015 metais. Aš norėčiau, kad prieš dar 2016 metus galėtume balsuoti Nes jeigu 2016 balsuosime dėl ataskaitos, kur kalbam apie 2014 metus, situacija bus keistoka. Na, norėčiau pasiteirauti, ar galima rasti tam tikrą pusiausvyrą, susitelkti prie tam tikrų metų. Šiuo atveju kalbam apie 2014 ir ar galima būtų atsižvelgti į nesenus įvykius kažkokius. Ko gero negalima ignoruoti to, kas vyksta. Ir E, ko gero reikėtų aiškiau apimti komisijos e, pateiktą ataskaitą ir pažiūrėti, kaip mūsų dokumentas siejasi su kitais mūsų primtais pranešimais ir ataskaitomis. Dėkoju visiems, tikiuosi, kad su šešėliniais pranešėjais diskusija ir darbas bus turiningi artimiausiais metais ir atsiprašau, kad užėmiau tiek daug laiko. Much, we... Dėkuoju ponui Preda. Mes galėsime tikiuosi aptarti visus rūpimus klausimus išsamei. Ir aš visiškai pritariu Jums, kad iš tikrųjų reikėtų balsuoti spalio 15 dieną, kaip jūs ir minėjote. Na kągi visiems dėkoju. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra, mes dabar turėtume pasikeisti nuomonėmis su tarptautinio baudžiamojo teismo atstovu, atstovė ponia Fatų Bensūda. Thank you very much. Welcome to. Dėkoju. Dėkoju. Sveikinu visus, kurie ką tik prie mūsų prisijungė. Man labai malonu yra pristatyti žmogaus teisų pakomitečio nariams Tarptautinio baudžiamo teismo prokurorė ponia Bensūda. Ponas Marino Kampo, jūsų pirmtakas nekartą buvo atvykęs pas mus ir mes nekartą buvome su juo susitikę. Pone Bensūda buvo išrinkta prokurorė statuto šalių, šalims ją išrinkus vienbalsiai 2012 m. birželio mėnesį. Ir uh, jį tyria pačius sunkiausius nusikaltimus, nes pagal Romos statuto penktą straipsnį uh, Teismo jurisdikcija priklauso tokie nusikaltimai. Genocidas, nusikaltimai žmoniškumui, karo nusikaltimai ir agresijos nusikaltimai. Europos parlamentas nuosekliai laikysi savo įsipareigojimo siekti tarptautinio baudžiamo teisingumo. Ir todėl mes nuosekliai rėmėme tarptautinio baudžiamo teismo veiklą nuo pat jo pradžios. 2011 metais parlamentas parengė pranešimą dėl teismo veiklos ir taip pat patvirtino rezoliuciją, kurioje taip pat išsakė savo paramą TBT. Rezoliucijoje buvo pabrėžta, kad reikia politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis remti teismo veiklą. Prieš rengiant pranešimą, žmogaus teisų pakomitečio komiteto nariai dalyvavo uh, Birželį 2010 m. birželio mėnesį vykusioje pirmojoje Romos uh, statuto peržiūroje. 2014 m. birželio mėnesį mes taip pat patvirtiname rezoliuciją, kuri e, e, beje ją patvirtinome būtent tą dieną, kai buvo minimas, minima, minimos šimtosios pirmojo pasaulinio karo pradžios metinės. Per... Tarptautinis baudžiamasis e, teismas e, ragina Europos parlamentą ir kitas institucijas e, nepamiršti, kad jis elgesi nešališkai. Ir prieš sutikdama žodį poniai Bensūdą, aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusius Global Action dalyvius. Global Action iniciatyva jungia 1200 parlamentarų iš visų šalių. Ir ta uh, iniciatyva skleidžia pasaulyje žinią apie Romos statutą. Prašau žodis Jums. Dėkuoju, gerbėjai Europos parlamento nariai ir pilietinės visuomenės atstovai, gerbėjai ponai ir ponios. Pirmiausia, aš norėčiau širdingai padėkoti šio pakomitečio pirmininkiai, poniai Elenai Valenčiano. Aš ją pavaduoju beje. Mano vardas yra Beatrys. Pone Valencijano dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Bet perduokite jai uh, mano padėkos žodžius. Europos parlamentas suvaidino labai svarbu vaidmenį, de, nuo 10, vaidino svarbu vaidmenį nuo 10-mečio pradžios, mobilizuodamas politinę valią. Jis visuomet rėmė tarptautinį baudžiamąjį teismą. Visos 27 ES, 28 ES valstybės narės yra statuto šalis Ir todėl aš džiaugiuosi šią galimybę konstruktyviai aptarti visiems rūpimus klausimus. Šis pakomitetis remia žmogaus teisės ir teisės viršinybės ir demokratinių vertybių įtvirtinimą trečiose šalise. Aš norėčiau pažymėti, kad jūsų veikla sutampa su man patikėtomis pareigomis. Tarptautinio tarptautinės žmogaus teisų teisės ir Romos statuto istorija yra tarpusavį istorijos yra glaudžiai susijusios. Ir nuo to laiko, kai buvo sukurtas tarptautinis baudžiamasis teismas, pas žodis atskaitomybei gavo naują prasme. Tarptautinis baudžiamasis teismas nagrinėja sunkiausius nusikaltimus, kurie kelia nerimą tarptautiniai bendruomeniai. Ir dabartinės 123 statuto šalis suteikė mano tarnybai įgaliojimus nagrinėti nusikaltimus susijusius su genocidu, karo nusikaltimais žmoniškumai, karo nusikaltimais ir agresijos nusikaltimais. Tienas mūsų jų jurisdikcija vykdoma yra statuto šalių teritorijose arba mes galime tirti nusikaltimus, kuriuos vykdo uh, E, statuto šalių piliečiai, nesvarbu, kurioje teritorijoje jie būtų įvykdyti. Be to, mes taip pat galime tirti nusikaltimus, jei e, Junktinių tautų saugumo taryba kreipiasi į mus. Ir šalyje, kuri pripažįsta teismo jurisdikciją. Labai svarbu yra pasakyti, kad mūsų teismo veikla papildo nacionalinių baudžiamų teismų jurisdikciją. Uh, mes galime pradėti veiklą tik tuo met, kai statuto šalis nenori arba negali tinkamai ištirti padarytų nusikaltimų. Aš Šiandien norėčiau pakalbėti apie tuos principus, kuriais yra pagrista baudžiamojo, tarptautinio baudžiamojo teisingumo sistema, kurią sukūrė Romos statutas. Ir taip pat pakalbėsiu apie tai, kaip Europos parlamentas galėtų paremti mūsų veiklą. Šiuo metu mes vykdome preliminarius tyrimus dėl devinių atvejų. Palestinoje, Ukrainoje, Kolumbijoje, Gvinėjoje, Irake. Tai yra tik keli pavyzdžiai tam, kad galėtume išsiaiškinti, ar galima tenai pradėti tyrimą. Ši tokio preliminarus nagrinėjimo analizės stadija nėra pats tyrimas. Mes tik tai renkame informaciją, kuri turėtų leisti mums nuspręsti, ar mes turime jurisdikciją konkrečių atvejų. Tai reiškia, kad mes bandome įvertinti, ar a, a, įtariami nusikaltimai buvo sunkus, kokio pobūdžio tai buvo nusikaltimas ir ar gali asmenys būti persikiojami nacionalinės baudžiamosios sistemos. Mes visuomet gerbėme suverenumą ir atsižvelgėme į tai, kai šalyje vyksta baudžiamasis tyrimas dėl to paties atvejo. O dabar norėčiau papasakoti Jums apie kelis tokius preliminarios uh, analizės atvejus. Palestinoje mes pradėjome veikti po to, kai Palestina pripažino teismo jurisdikciją ir prisijungė prie Romos statuto šių metų pradžioje. Mes vykdome savo e, įgaliojimus e, lygiai taip pat, kaip ir e, visais kitais atvejais, visiškai nešališkai. Mes nagrinėjame nusikaltimus padarytus visų šalių, darome tai skaidriai ir nešališkai pagal nustatytą tvarką ir procedūras. Mes šiuo metu renkame ir analizuojame informaciją iš visų patikimų šaltinių. Aš iš karto, kai mes pradėjome dirbti, kreipiausi į visas suinteresuotas šalis, prašydama jas suteikti mums, mums reikalingą informaciją ir, ir prašydama taip pat bendradarbiauti su mūsų tarnyba. Džiaugiuosi, kad į mano prašymą buvo atsižvelgta, todėl mūsų tarnyba padarė nemažai pažangos. Labai svarbu būtų užtikrinti, kad ir toliau mūsų galiojimai, mūsų veikla būtų remiama. Dabar apie Ukrainą. 2014 m. balandžio mėnesį mes pradėjome preliminarų nagrinėjimą po to, kai uh, Ukraina padarė pirmą pareiškimą dėl to, kad jį pripažįsta mūsų jurisdikciją, laikotarpio nuo 2013 metų lapkričio 21 dienos iki 2014 metų vasario 22 dienos. Taigi mes e, dabar renkam informaciją apie taip vadinamosius Maidano įvykius ir jums tikriausiai yra žinoma, kad 2015 m. rugsėjo mėnesį Ukrainos vyriausybė padarė antrą pareiškimą pagal statuto 12 straipsnių trečią dalį pripažįstam e, ir pripažino teismo jurisdikciją, nagrinėjant įtarimus nusikaltimus savo teritorijoje ir po nusikaltimus galimai padarytos po 2014 metų vasaro 20 dienos. Galutinė jurisdikcijos galiojimo data nenurodyta. Taigi aš pratesiau preliminarus nagrinėjimo stadiją tam, kad galėtume uh, surinkti informaciją ir apie galimai padarytus Ukrainos teritorijoje nusikaltimus po 2014 m. vasario 20 dienos. Ukraina nėra Romos statuto šalis, nors nekarsta jį buvo raginama prisijungti, raginama ratifikuoti Romos statutą. Apie tai beje kalbama ir ES ir Ukrainos asociacijos susitarime. Uh, Iš teismo perspektyvos aš norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau paraginti parlamentą paremti Ukrainos žingsnius e, e, statuto ratifikavimo link. Toliau, Kolumbija. Rugsėjo 24 dieną Kolumbijos vyriausybė ir ir teroristinė organizacija FARC ėmėsi bendrų žingsnių tam, kad nutrauktų ginkluotą konfliktą šalyje. Mes sveikiname šį žingsnį. Mes ilgus dešimtmečius stebėjome, kas vyksta Kolumbijoje ir tikimės, kad kad tas vyriausybės ir teroristinės organizacijos FARC susitarimas padės mums sukurti specialią jurisdikciją taikos jurisdikcija Kolumbijoje. Optimistiškai taip pat norėčiau pažymėti, kad pagal tą susitarimą nėra numatyta suteikti e, atleisino atsakomybės už padarytus e, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Aš esu įsitikinusi, kad kai kalbame apie Kolumbiją, taip vadinamasis šešėlinis teismas. galėjo sudaryti sąlygas nebaudžiamumui. Toliau, Gvinėja. Čia mes taip pat vykdome preliminarų nagrinėjimą. 2009 metų rugsėjo 28 dieną Konarkijo stadione įvyko žudynės. Ir mes ypatingą dėmesį, rengdami informaciją apie jas, tink, e, skirime ypatingą dėmesį uh, informaciją apie tai, kad šie nusikaltimai buvo padaryti diskriminuojant pagal lytį ir uh, ir lytinę orientaciją. Buvo padaryta reali pažanga, bet kaip ir visada, kartais galime dirbti metų metus ir po to viskas gali, visas darbas gali nueiti bergžiai. Ir Gvinėjoje artėja prezidentų rinkimai ir todėl mes manome, kad dabar galim, reikėtų raginti visas šalis laikytis teisės ir elgtis ramiai. Mes atidžiai stebime situaciją. Aš norėčiau taip pat pabrėžti, kad prireikus aš nedvėjodama pradėsiu tyrimą dėl visų mano minėtų atvejų, laikantis Romos statuto reikalavimų. Mes turime labai griežtus kriterijus ir remdamiesi tais kriterijais mes pradėjome jų tyrimus e, keliose šalise - Ugandoje, Centrinėje e, Afrikos Respublikoje, Sudane Darfūre, Demokratinėje Kongo Respublikoje, Kenijoje, Libijoje, Rambojo kalno krante ir Malėje. Aš pakalbėsiu trumpai apie šios tyrimus, tik Tai pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad šiandien teismas dirba kur kas aktyviau nei kada nors anksčiau. Ir aš čia kalbu ne vien apie savo tarnybą, bet ir apie teisėjus ir apie jų padėjėjus, kurie atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir taip pat labai aktyviai dirba ir aukų advokatai. Šiuo metu vyksta labai daug svarbių dalykų. Pavyzdžiui, de, rugsėjo antrą dieną pradėjo Boskon Taganga teismas. Tai yra labai svarbus teismas dėl to, kad me, mano tarnyba nori, kad į tarptautinę humanitarinę teisę būtų įtraukti lytinės, lytinio pobūdžio, lytinio smurto nusikaltimai, kuriuos vykdo ginkluota grupuotė, veikianti prieš savo kolegas. Prieš dvi dienas, rugsėjo 29 dieną, taip pat prasidė, pra, prasidėjo teismas prieš Jean-Pierre Bemba ir kitus. Dėl to, kad įtariama, kad buvo piknaudžiaujama teisingumu, kad buvo uh, klastojami uh, liūdininkų parodymai. mes e, vykdydami šį teismą norime visiems parodyti, kad negalima to daryti. Ir e, norime užtikrinti visus, kad bet kokie bandymai paveikti teisingumo vykdymą yra nepriimtini. Toliau, Centrinėje Afrikos Respublikoje vykdomas yra e, tyrimas ir čia Mano tarnyba yra susirūpinusi dėl smurtinių išpolių, kurie įvyko prieš kelias dienas. Pasaulio vadovai susirinks New York'e vykstant tarp Junktinių tautų generaliniai asamblėjai, tam, kad aptartų, kaip galima būtų stabilizuoti šio šaly, situaciją šioje šalyje. Ir prezidentas Samba Pansa pradėjo svarbų procesą siekiant taikos ir stabilumo ir demokratinių rinkimų. Jisai labai daug dėmesio skiria teisingumo ramšiui ir uh, jį, atsiprašau, skiria daug dėmesio ir jį visuomet rėmė mūsų veiklą. Aš norėčiau jai padėkoti už drąsą ir ryštą. Aš tikiuosi, kad ir ES galės taip pat paremti šią šalį, siekiant atkurti teisės viršinybę. Dabar Malis. Prieš kelias dienas Ahmad Al-Faki Al-Mahdi pasidavė uh, Nigerio teismui. Tai yra pirmasis uh, tyrimas. Uh, tai yra pirmasis toks atvejis. Ir mes vykdiname savo tyrimą, nagrinėjame, kaip buvo naikinami religinės ir istorinės svarbos paminklai. Mūsų žinia yra labai aiški. Tai yra rimti nusikaltimai, kurie daro žalą žmonijai ir jie negali būti nebaudžiami. Aš džiaugiuosi, kad mūsų tarnyba gali prisidėti prie vykstačio proceso Galime pranešti jums apie tai, kas vyksta. Ir trumpai norėčiau pasakyti, kad Dramblio kalno krante taip pat uh, lapkričio 10 dieną prasidėjo buvusio prezidento Laurent Gbagdo ir Šarli Bliegudė teismas. Mano tarnyba pradėjo e, neseniai tyrimą, tačiau tas tyrimas yra dėlisimas dėl įvairių priežasčių. Pagrindinės tarptų priežasčių yra nepakankami ištekliai ir da, e, e, tai, kad da, mums pradėjus tyrimą ne, jis toliau nebuvo vykdomas. Uganda situacija rengiantis. Uh, Patvirtinant kaltinimus sausio mėnesio 16 mėnesį buvusio lordo pasipriešinimo armijos vado Dominiko Ongven e, vyksta ir mes prisidame prie šio proceso. Jūs suprantate, kad e, kai mano biuras e, raginamas įsikišti tokių raginimų daugėja įsigaliojus Romos statutui. Tai yra tokia tikrovė, su kuria susidarė mano e, kabinetas kasdien. Deja, valstybės apskritai remia teismą, tačiau bylų skaičiaus didėjimas pastaraisiais metais nebuvo lydimas panašaus didė, išteklių didėjimo. Aš tikiuosi, kad Europos parlamento parama, kurį jis demonstravo praeitėje dėl e, tarpinio teismo biudžeto reikalavimų ir toliau bus teikiamas, teikiama ar per konkrečias priemonės, e, e, ar per paramos pareiškimus. Turint galvoje, kiek bylų e, reikia vykdyti, labai aišku, kad nebaudžiamumo pabaiga nėra vienos kurios nors institucijos sritis. Tarpinis teismas negali būti panacėja reaguojant į smurtą ir konfliktus. Kaip Romos statuto saugotojos valstybės pasirašiusios, kurios hario teismo narės, e, turi persekėti nusikaltimus. Parlamentarai Europoje ir visame pasaulyje turi didžiulę atsakomybę šią prasme, e, siekiant užtikrinti, kad būtų tam tik tinkamos politinės ir finansinės sąlygos, kad tai galėtų vykti. Europos Sąjunga turi suvaidinti ypač svarbų vaidmenį e, laikantis teisingumo ir įstatymų viršenybės principų tose šalise, e, kur e, įvykdomi nusikaltimai ir kur yra tarpinio teismo jurisdikcija. Kaip jau minėjau, ES buvo svarbi tarpinio teismo partnerė kovojant su nebaudžiamumu, tiek teikdamas uh, teikdama paramą pajėgumų kūrimui ir trečios šalise ir teikdam, teikiant tiesioginę paramą teismui. Ir šią prasme aš džiaugiuosi, kad suteikta subsidija e, bendradarbiavimui tarp Europos komisijos ir teismo pagal per Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Turime nepamiršti, kad parama pilietinės visuomenės organizacijoms yra ypač svarbi teikiant informaciją E, apie atranėje baudžiamąją teisę nacionalinių ir tarptautinių lygmenių. Mums e, kelia susirūpinimą tai, kad ES nusprendė nebetesti e, konkursų dėl finansavimo nevyriausybinėms organizacijoms, kurios propaguoja atranėjų teismą. Manau, kad tai turės rimtų pasiekmių jo matomumui tiek žemesnių, tiek aukščiausių politinių lygmenių, o To matomumo teismui iš tikrųjų reikia. Europos parlamentas, jo atskiros narės, atskiri nariai, e, smarkiai remia trukmėjų teismą. Parlamentas nekarta yra pareiškęs savo susirūpinimą žmogaus teisų pažeidimais e, tose situacijose, kurios yra svarbus e, teismui. Mes taip pat žinome apie klausimus, kuriuos parlamento nariai atskirai ar kartu teikia Europos komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl jų pozicijos ir veiklos remiant e, tarptautinį teismą. Tokios rezoliucijos ir pareiškimai e, padeda e, skleisti žinias apie įvairius pažeidimus, taip pat prisideda prie tarptautinio teisingumo E, integracijos. Aš norėčiau skatinti parlamentą ir toliau tai daryti ir netgi aktyviau veikti. Šią prasme, nes politinė, diplomatinė ir kita parama, skaitant ES parama, yra labai svarbi mano kabinetui ir taip pat visam teisingumo teismui, kad jis galėtų savo įgalėjimus vykdyti iki galo ir užbaigti nebaudžiamumo taikymą. Visose srityse e, teismas yra priklausomas nuo bendradavimo su kitomis e, šalimis, tai yra valstybėmis, areštuojant ir perdodant įtariamuosius. Dešimt asmenų, kurių ieško tarnys teismas, šiuo metu yra laisvėje. Ir nors bėglių e, areštas ar pasidavimas gali būti jautrus politinė prasme, E, parama tam iš tarptautinės bendruomenės ir ES pusės gali padėti šioje srityje. E, turiu paminėti, kad Pietų Afrika neareštavo ir netidavė, neperdavė teismo Sudano prezidento Elbašyro per Afrikos Sąjungos vadovų sustikimą Johannesburgė birželio mėnesį. Deja, nusikaltimų aukos Darfūre turės palaukti, kol nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn. Svarbu yra tai, kad valstybės yra prisėmusios įsipareigojimus įgyvendinti e, tarptautinio teismo arešto orderį. Tai patvirtino ir e, Nacionalinis Pietų Afrikos teismas. Ir nors Junktinių tautų saugumo tarybos e, parama kol kas buvo nuvilinti, šis epizodas suteikia tam tikrų na, suteikė mano, te, mano biurui argumentus, kad mes siektume nuoseklesnių veiksmų iš valstybių pusės. Nuoseklumas ir nešališkumas e, yra labai svarbus. Mes e, veikiame sudėtingoje tarptautinėje aplinkoje, kur vyroja daug įvairių interesų. Ir kartais susidurėme su politiniu ar ekonominiu trumpalaikiu E, motyvų e, pasiekmėmis. O tai turi poveikio ir teisingumui ir atskaitomybei. Ir šią prasme, mano biuras, mano kabinetas laik, taiko tos pačius įstatymus ir standartus. Todėl e, teismo remėjai turi atminti, kad negalima reikalauti teismo įsikišimo vienais atvejais, kai tai yra jiems patogu, o kitais atvejais ne. Kitaip teismo patikimumas bus pažeistas raginimai imtis veiksmų tam tikrose situacijose, tačiau ignoruojant tarptautinį teismas kitose situacijose, tiesiog e, pavers teismą e, instrumentu vienose rankose ir e, pažeis jo legitimumą kaip teismo institucijos. Gerai parlamento nariai, parama iš Europos parlamento pusės mano biuro darboje siekiant persakyti nusikaltimus yra ypač svarbus. Turime stelkti savo pastangas, dirbti kartu, kad pasiūstume aišku nuoseklų signalą, kad žmonija susivienijusi kovoja prieš nebaudžiamumą, o nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn. Tai yra iššūkis, kurio negali, su kurio negali susirėti viena valstybė ar viena institucija. Aš labai vertinu Europos parlamento paramą, e, jos narių paramą ir raginu mus visus ir toliau ieškoti būdų, kaip tą paramą didinti. Na ir aš e, tikiuosi ir toliau mes bendradausime ir bendrausime ir tikiuosi, kad mano e, biuros galės ir toliau tikėtis jūsų paramos. Ačiū uždėmesi. Thank you so much. Ačiū, e, ponia e, Bensuda, už jūsų visapusišką išsamų pasisakymą. Dabar žodis Europos parlamento nariams. Ponas Demas Maker kalbės pirmas, po to pana Auken, ponas Kastaldo. Prašyčiau e, nekalbėti ilgiau kaip tris minutės, Labai ačiū. Ik zal proberen, voorzitter, maar uh, het is natuurlijk. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinoma, tarptautinis e, baudžiamasis teismas yra labai svarbi e, institucija. Noriu padėkoti poniai Bensuda už išsamų pasisakymą, už apsilankymą Europos parlamente. Mūsų frakcija visiškai remia E, tarptautinio teismo pozicija. E, tai yra viena svarbiausių institucijų. Turiu vieną konkretų klausimą. Pirmiausia, dėl Ukrainos. Ukrainos žmonės yra pavargę. E, jų padėtis yra labai sudėtinga. Jie nori, kad tie, kas yra atsakingi už Maidano žudynės, būtų surasti ir nubausti. Kokios čia yra problemos? Turbūt e, jums reikia Rusijos bendradavimo. Kokia yra situacija persikint atsakingus už tos nusikaltimus? Aš e, e, priklausau Europos parlamento bendradarbiavimo su Ukraina komitetui ir mes taip pat norime, raginame savo kolegas Ukrainoje ratifikuoti Romos statutą, signalai, kuriuos gauname, yra gana pozityvus. Toliau Palestina. tai yra tam tikras e, ginčio objektas, nes Palestina yra tartinio teismo valstybė narė. Palestina yra, yra paskelbusi, kad e, nori, jog gazos karo nusiskiltimai būtų perduoti tarptautiniam teismui. Ir Šis pranešimas, aišku, buvo labai nepalankiai stuktas Izraelyje. Na, mes remiame sprendimą, kad sprendimą leisti Palestinai prisijungti prie tarptautinio teismo, nes teismas negali veikti partinių pagrindų, negali remti vieną pusę ar kitą, e, jis turi remtis tarptautiniais standartais, jis negali leisti vyrauti nebaudžiamumui. Aišku, ir pats procesas taip pat yra svarbus. Norėčiau žinoti, kaip tai, ar, ar tai prisidėtų prie taikos proceso ne, tarp Palestinos ir Izraelio ar ne. Na ir toliau tragiškai įvykiai Sirija ir Islamo valstybė. Sirija nėra e, teismo narė, Tačiau, aišku, pasaulis tikisi, kad tie visi žiaurumai vykstantis Sirijoje bus kaip nors nubausti, kokių galimybių yra čia. Ar tai reikia daryti per saugumo tarybą, ar kokie būtų šansai susilaukti sėkmės tokiu būdu, sėkmingai veikti, turint galvoje Rusijos poziciją. Taip pat galbūt būtų galima patraukti atsakomybę ir islamo valstybę. Na ir paskutiniai dalykai dėl įvykių Pietų Afrikoje. Ir tai, kad Sudano prezidentas e, paspruko, išsprūdo iš tinklo ir e, išskrido lėktuvu, kai prasidėjo klausimai, teismo klausimai Pietų Afrikoje. Kaip pasiekti, kad taisyklių būtų laikomis iš visų valstybių pusės? Reikia ieškoti kažkokio kito mm, būdo. Juk valstybės mm, turi e, padėti jums kad jūsų teismas galėtų veikti. Kaip pagerinti šios procesus? Ačiū, ponia Adams vakar, ponia Aukin. Dėkuoju. Labai įdomu buvo klausytis jūsų kalbos ir džiaugiamės, kad jūs taip gerai dirbate. Aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt štai ką. Pirmą kartą istorijoje Europos Sąjunga nepadarė oficialaus pareiškimo dėl to, kad Palestina ratifikavo Romos statutą. Kaip Jums atrodo, ar Palestinos prisijungimas prie Romos statuto galės pakeisti iš esmės situaciją, ar ne? Būtų labai įdomu išgirsti, ką Jūs apie tai manote. Ir dar vienas klausimas. Kaip Jums atrodo, kiek gali e, trūkti e, preliminarus nagrinėjimas Palestinoje, kiek žmonių bus skirta šiam darbui. Kaip Jūs vertinate Palestinos administracijos ir Izraelio valdžios bendarbiavimą su Jumis ir ar Jūsų pareigūnai gali lankyti šiuose šalise, rinkdami informaciją? Europos parlamentas paragino vyriausiąją įgaliotinę siekti, kad būtų atlikto, vykdytos visos jungtinių tautų žmogus teisų komiteto parinktos rekomendacijos ir paskeltos 2014 metais. Kaip galima būtų paremti preliminarų nagrinėjimą Palestinoje, ypač tais atvejais, kai kas nors nenori bendradarbiauti? Atsižvelgianti tai, kad situacija yra labai sudėtinga ir kad karo nusikaltimų, kurie galėjo būti įvykdyti šioje šalyje, gali būti labai daug, kam jūs pirmiausia skirsite dėmesį? Ir paskutinis klausimas. Ar jums daromas koks nors spaudimas atliekant preliminarų nagrinėjimą. Ir Barbara Lochbirder taip pat paprašė, kad aš užduočiau du klausimus jums. Pirmasis yra bendro pobūdžio. Ką ES galėtų padaryti tam, kad paremtų jūsų veiklą ir tam, kad visos šalis su jumis bendradarbiautų, kai tai yra reikalinga. Ir ponia Lochbilder, kaip ir aš, noriu sužinoti, Ką galima daryti tokiais e, atvejais, pavyzdžiui, kaip uh, uh, Sirija. Ir ar galima tenai uh, skirti teismo jurisdikciją? Ačiū pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti prokuroriai, poniai Bensūda, už tai, kad jie pas mus atvyko. Mums yra didelė garbė bendrauti su mumis šiandien, ponė. Šiandien mums reikia tarptautinio baudžiamo teismo labiau nei kada nors praeitėje. Ir galiu tą pakartoti. Visi Europos parlamento nariai mano, kad tarptautinis baudžiamasis teismas turėtų turėti labai aiškes, lab, matomas galės. Mano šalyje, Italijoje, mes dar neratifikavome Kampalos susitarimo. Mes stengiamės paspausti savo vyriausybę, kad jie ratifikuotų šį dokumentą kuo skubiau. Taigi tiesiog noriu pasakyti, kad mes besalgiškai remiame jūsų veiklą. Dabar prie klausimų. Mes norėtume, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas vaidintų aktyvesnį vaidmenį tyriant Palestinoje padarytus nusikaltimus. Ir aš nekalbu čia apie karštą, kerštą. Yra du asmenys, kurie reikalauja teisingumo. Ir manau, atėjo laikas nutraukti diplomatinius žaidimus, kurie įstumė mūsų į aklavietę Ir dabar teismas turėtų įsikišti. Gal tai e, galėtų pakeisti darybų eigą, nes tos darybos visiškai yra nesėkmingos. Libija. Libijoje taip pat buvo padaryta nemažai sunkių nusikaltimų ir jie beje yra tebe vykdomi. Tai yra ir karo nu, nusikaltimai, ir prekyba žmonėmis. Ir manau, kad labai svarbu, kad tie asmenys, kurie buvo valdžioje, būtų patraukti atsakomybėm, tam, kad jie papasakotų apie tai, kas buvo padaryta, ką jie darė. Toliau mes žinome, kad tol, kol tokie svarbus žaidėjai, pasaulinio masto žaidėjai kaip JAF, Rusija ir Kinija, neratifikuos Romos statuto. Vargu ar galima bus kalbėti apie visą apimančią, jūsų teismo visą apimančią jurisdikciją, labai plačią jurisdikciją. Ką Jūs manote galima būtų padaryti tam, kad paskatintume šalis ratifikuoti Romos statutą? Ir paskutinis dalykas, norėčiau paraginti jūs dirbti toliau, nepasiduokite spaudimui, nenuleiskite rankų, nepasiduokite tam diplomatiniam šantažui, kurį jūs be abejo patirėte. Dėkoju ponui Kastalo ir prieš sutikdama žodį išorės veiksmų tarnybos atstovui, aš norėčiau taip pat užduoti jums kelis klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Mes manome, kad e, iš tartautinės teisės perspektyvos, e, norint apginti žmogaus teisės, būtina paremti jūsų tarptautinio jurisdikciją, tam, kad jūs galėtumėte išnagrinėti visus e, galimus nusikaltimus. Ir nebejoju, kad žmogaus teisų pakomitečių nariai pritarė man. Ta klausimą, kurį užduosiu dabar, galiu adresuoti ir iš veiksmų tarnybos atstovai. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti ponė Bensūdą du klausimus. Romos statutas labai dažnai yra kritikuojamas dėl to, kad jame nėra terorizmo e, apibriešties. Gal galėtumėt papasakoti mums apie tai, e, ar šis klausimas yra nagrinėjimas teisme? Teigiama buvo, kad tarptautinė bendruomenė negalėjo susitarti dėl to, uh, kad dėl tų elementų veikų, kurios sudaro terorizmo nusikaltimą. Ar taip iš tikrųjų taip yra? Ir toliau Palestina, Izraelis ir kai kurios kitos šalis kritikavo tai, ką jūs darote Palestinos atžvilgiu. 2015 m. sausio 1 d. Palestina pagal 12 straipsnio 3 dalį pripažino jūsų teismo jurisdikciją. Tačiau tris mėnesiai prieš tą pareiškimą jūs pasakėte, kad Generalinė asamblėja papildė Romos statutą ir dabar atsirado nestebėtojo teisėmis galintis, galinčių dalyvauti šalių statusas. Ir jūs pasakėte, kad dabar Palestina galėtų prisijungti prie Romos statuto, pažiūrėti, žvelgiant 2009 metais padarytą pareiškimą. Gal jūs galėtumėt uh, mums paaiškinti, kas uh, vyksta? Uh, 2009 metais jūs kalbėjote apie tai, kad e, Palestina galėtų prisijungti tuomet, kai ji atitiks kriterij, e, valstybėje keliamus kriterijus. Gal galėtumėte pakomentuoti, kas šiuo metu vyksta ir kaip nagrinėjama šį politinės svarbos darbo atvarkę teisme. O dabar suteiksiu žodį ponui Bergman ir po to ponė Bensuda galės atsakyti patytus klausimus. Thank you very much. Dėkoju. Pirmiausia, E, išorės veiksmų tarnybos vardu noriu padėkoti už pasikeitimą nuomonėmis, už susitikimą, už tokį svarbų posėdį. Na taip, galiu tik pakartoti, kad ES remia TBT veiksmus kovojant su nebaudžiamumu. TBT e, veiksmai yra būtina priemonė tam, kad būtų galima su nebaudžiamumu kovoti ir kad būtų galima E, propaguoti tarptautinę teisę pagristą tvarką. Tebeti, tebe lieka labai svarbus partneris mums, Europos Sąjungai. Taip pat norėjau pareikšti padėką už puikius darbo santykius tarp e, jūsų tarnybos ir mūsų e, išorės veiksmų tarnybos. Mes reiškiame savo paramą visą pusę jūsų institucijai ir dėkojame už darbą. Pirmininkė, ar būtų daugiau klausimų? Regisi ne. Pone Bensuda, žodis jums. Ir norėčiau taip pat kad paminėtumėt savo pasisakymę ir savo vertinimą dėl karinių veiksmų Sirijoje. Ačiū. Pone Bensuda, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū už jūsų klausimus. Netiek jų ir mažai, bet pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, dėl Ukrainos, kokia ten padėtis – Kaip jau sakiau savo įvadinėme pasisakymę, Ukraina padarė antrąjį pareiškimą priimdama TBT e, jurisdikciją. Pirmojoje deklaracijoje buvo kalbama apie Maidano įvykius. E, buvo numatyta deklaracijoje, numatytas deklaracijos laikinas įvykis 13 metų lapkritis iki 14 e, vasario. E, buvo apimti to laikotarpio įvykiai ir mes patys pasirinkome pasirinkti tokį laikiną laikotarpį ir tai nebuvo labai lengva teismui. Daug klausimų buvo užduota mums dėl to, kodėl mes neprailginam to laikotarpio, bet mes galime pasakyti, kad deklaracija būtent numatė tokį laikiną laikotarpį. Buvo paskelbtas antras pareiškimas, antroji deklaracija ją sulaukėme praėjusį mėnesį, argi net šį mėnesį, sako kalbėtoja. O būtent ten buvo pasakyta, kad nuo vasario 2014 e, Ukraina sutinka su TBT jurisdikcija. Tai reiškia, kad apribojimo laikė ta jurisdikcija nebėra. Kitaip tariant, galima e, analizuoti ir kitus įvykius, atlikti iš ankstinį jų nagrinėjimą. E, Tai yra daug platesnis veiksmų baras ir mes dabar tuo ir užsiimame. Vakar jau mes paskelbėme, kad mes išplėtėme savo uh, iš ankstinius nagrinėjimus, apimdami ir kitus įvykius. Taip pat norėjau aiškiai pasakyti uh, apie iš ankstinius tyrimus štai ką. Tai nėra tyrimas. Tai yra informacijos rinkimas labiau apie padarytus nusikaltimus ir taip pat, taip pat tai yra tos informacijos analizė. Analizuojame tai, kas įvyko, tai yra tam tikras procesas ir tam procesu reikalinga patikima informacija, kurią e, rinksime, tikrinsime, lyginsime tarpusavyje ir kai buvo padaryti nusikaltimai žmonijai, kai tai genocidas ar karo nusikaltimai E, nėra paprastai e, nacionalinių procedūrų. Mes taip pat žiūrime kiekvienu atveju į padarytų nusikaltimų sunkumą ir paskui žvelgiame, ar jeigu įsikišime į situaciją, tai nebus e, teisingumo vykdymui trukdis. Ir galiausiai mes pagal savo surinktą informaciją paskelbėm savo sprendimą ir paskui priimam sprendimą, ar pradėsim tyrimą ar ne po to nagrinėjimo. Tai štai, tokia dabar yra situacija Ukrainoje. Kai dėl Palestinos. Procedūra tokia pati. Dabar vyksta lygiai tas pats. Mes renkame informaciją, analizuojame ir galiausiai procedūros gale pareiškėme apie savo priimtą sprendimą. Labai svarbu iš ankstinio nagrinėjimo metu, ypač Palestino situacijos atveju, būti kuo išsamesniems, turėti kuo išsamesnę informaciją ir kuo geriau išnagrinėti, kad galėtume priimti vienokį ar kitokį sprendimą dėl tyrimo pradžios. Ir aš jau iš karto esu pasakiusi, kad pakviečiau abi konflikto pusės, e, ragindama jas teikti informaciją. Ir kaip savo pasisakymę jau sakiau, tos konflikto pusės abi bendradarbiauja su mano institucija ir teikia informaciją. Tai yra gerai. Nes, kaip jau sakiau, geriau yra gauti informaciją iš kuo daugiau šaltinių, surinkti kuo detalesnį informaciją to iš ankstinio nagrinėjimo metu. Tai vyksta. Dirbame toliau. Aš jau sakiau, kad tas iš ankstinis nagrinėjimas yra ilgas procesas. Apie jį nedaug kalbama, nedaug triukšmo <laughs> sukeliama tuo procesu, bet informaciją būtina susirinkti ir apdoroti. Vienas iš tų klausimų buvo susijęs su vizitu. Galėčiau čia jį pasakyti, mes jau kreipėmės ir į Palestiną, ir Izraelį, sakydami, kad norėtume atvykti į vietą rinkti informacijos. Dabar mūsų prašymas nagrinėjimas. Ir tikimės atsakymų sulaukti artimiausiais mėnesiais, gal netgi šį mėnesį. Kol kas atsakymų dar neturim. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti apie iš ankstinį nagrinėjimą yra štai kas. E, jis nėra ribotas laikė, viskas priklauso nuo faktų ir aplinkybių nes sakiau, kad tai yra informacijos rinkimo ir analizės laikas, tai nėra tyrimas. Ir labai sunku pasakyti, kad štai pradedu tą informacijos rinkimą, tą nagrinėjimą dabar, o baigsiu tada ir tada. Viskas priklauso nuo to, kiek tos informacijos sugebėsiu rasti, surinkti ir išnagrinėti ir per kiek laiko. Tai priklauso nuo teisingumo intereso, nuo nusikaltimo sunkumų, tai priklauso nuo įvairių nacionalių procedūrų. Kai dėl Sirijos? Jūs klausėte, kokios čia yra galimybės. Sirija, kaip jau teisingai pastebėjote, nėra e, valstybė pasirašiusi Romos statutą. Taigi teritorinės jurisdikcijos ten mes neturime, negalime kištis į situaciją e, Sirijoje kaip institucija. Tačiau mes žinome, kad e, kalbant apie islamo valstybę ir tuos nusikaltimus, kurie daromi Sirijoje ir Irake, mes e, žinome, kad nusikaltimus daro atskirų valstybių atstovai. Ir e, Nes yra valstybių atstovų, kurie, kaip jau sakiau, yra e, islamo valstybės kovotojų gretose ir daro nusikaltimus. Tad mes tuomet mu, teismiškai atsakingi tie asmenys tuomet yra mūsų teismui, nes su jų valstybėmis, kai kurių mes esame pasirašę reikiamus susitarimus. Taigi būtina išsiaiškinti, kokių valstybių piliečiai daro nusikaltimus. Ir, ir tuomet E, persekioti tuos piliečius, remiantys sustarimai su jų valstybėmis. Tad štai, tai mes, kaip jau sakiau, jeigu tyrimą atlieka nacionalinės sistemos, mūsų teismas nepersekios. Jeigu e, neatliekamas toks tyrimas valstybių e, lygmenių, tai tuomet įsikišame mes. Kalbant apie hierarchiją, kokiągi padėtį užima kur hierarchijoje yra tie, toj sistemoje yra tie piliečiai, kam jie yra atskaitingi teismiškai. Būtina pirmiausia analizuoti tai ir būtina išsiaiškinti, kokiu valstybių piliečiai yra islamo valstybės kovotojų gretose, kad galėtume e, nagrinėti galimybę reikalui esant juos teismiškai persekioti. Pietų Afrika. Jūs taip pat minėjote Pietų Afrikos e, nesugebėjimą areštuoti prezidentą Bashir. Tai yra vienas iš dalykų numatytų susitarime, tai yra prievolė jeigu e, pasirašiusios valstybės teritorijoje atvyksta asmuo, o ta valstybė, tai, tai yra pasikaltęs asmuo, o valstybė yra pasirašiusi susitarimą su TBT, tai tuomet ta valstybė turėjo jį areštuoti. Bet matėme, kad įvyko dėja ne taip Pietų Afrikoje. Ką mes kaip teismas galime padaryti? Ką mes galim padaryti kaip institucija, įstaiga? Mes informavome teismą apie Pietų Afrikos Respublikos um, pareigos netlikimą, nes nebuvo areštuotas šis asmo. Mes taip pat ir nacionalinę sistemą to šalies informavome apie tai, kad e, ten teismų sistema, teisės saugos sistema netliko savo darbo. E, ir valstybės čia turi prisimti jums tenkančią atsakomybę. Taip pat Junktinių tautų saugumo taryba turi sureaguoti. šiaip, kaip valstybė narė, e, pasirašiusi sustarimą su TBT, valstybė privalo reaguoti ir šiuo atveju mes matome, kad buvo pažeistos teismo nuostatos. Tai yra labai rimtas pažeidimas ir reiškia valstybė nevykdė savo prisimtų įsipareigojimų. Turime laukti dabar saugumo tarybos išvadų. Dabar kitas klausimų ratas, Ir čia buvo kalbama pirmiausia apie tai, ką aš manau, apie tai, kad Europos Sąjunga nepatarė jokio pareiškimo sveikindama Palestiną ratifikavusią Romos statutą. Kaip ir kaip bebūtų gaila, šito komentuoti aš negaliu. Tai yra politinis sprendimas, o aš politiką neužsijimu. Galbūt galėčiau patarti kitur paklausti, kieno nors kito, kokios galėjo būti to priežastys. Tačiau aš nenorėčiau komentuoti šio politinio sprendimo. Jūs taip pat klausėte, kiek ilgai tęsis procesas ir aš jau beveik ir atsakiau, sakydama, kad nagrinėjimas nėra apibrieštas laike, nes tas išankstinis nagrinėjimas mm, paprastai nėra ribotas laike, viskas priklauso nuo faktų ir nuo aplinkybių. Nes būtina tuos faktus ir aplinkybės susirinkti atidžiai išnagrinėti. Kai dėl bendradarbiavo, aš jau sakiau, kad abi pusės yra nusprendusios bendradarbiauti su mūsų įstaiga, kad mes dirbame kartu keliam klausimus, rengiame darbo susitikimus, kur, kai, kur gauname informaciją, dirbame prie jos, matysime, kiek ilgai tai užims, bet viskas priklausys nuo to, kiek bus norima bendradarbiauti. Ir jau sakiau, kad bandysime vykti į vietą kuo greičiau išsiaiškinti padėties. Taip pat klausėte, prie ko mūsų įstaiga labiausiai susitelks. Pirmiausia, ratifikavimas, jeigu bus laikomas į deklaracijos. Kalbant apie nusikaltimus padarytus gazoje praėjusią vasarą, e, tai tai yra vienas iš mūsų tyrimų objektų, bet e, tyrimas yra dar ir platesnis, nes teismo yra prašoma ištirti tuos nusikaltimus, kurie buvo padaryti ir taip pat e, Palestinos teritorijoje tai yra padaryti nusikaltimai. Ir taip pat išsiaiškinti, kokius nusikaltimus padarė palestiniečiai. Tai reiškia, kad reikės nagrinėti visus nusikaltimus, visų pusių padarytos. Mes juos nagrinėjame visus ir neapsiribojame vien tik praėjusios vasaros įvykiais. Ar jaučiame kokį nors spaudimą? Tikrai ne. Bet net jeigu to spaudimo atsirastų, mes tikrai dirbsime savo darbą ir nesuksime ten, kur mums liepiama eiti. Jūs kalbėjote taip pat apie Siriją. Ir aš manau, jau turbūt apie Siriją jau atsakiau. Kalbėjau apie uh, islamo valstybės kovotojus ir tą asmeninę jurisdikciją tenkančią kovotojams. Jungtinių tautų saugumo tarybos dokumente yra pasakyta, kad e, mūsų teismas turėtų sulaukti visos eilės bylų, tačiau mes patys nesikreipiame į saugumo tarybą, kad mums būtų pertutos tos bylos. Jeigu taip ir nutiktų, tai nebūtinai automatiškai įvyks, mes tiesiog nu, turėsime susirinkti informaciją, atlikti visus įprasinius nagrinėjimus ir Jeigu sulauksime to potvarkio dėl nagrinėjimo, tai tuomet mes imsimės jo. E, mes taip jau darėme Libijos atveju prieš imdamiesi bylų. Tačiau galimybės, kaip jau girdėjote, yra štai kokios. TVT e, turi galimybės e, dirbti pagal potvarkį, kurį paskelbtų jungtinės tautos arba jeigu nutiktų taip, kitas variantas, e, jeigu valstybė ratifikuotų reikiamus dokumentus, bet šita galimybė vargu ar yra įmanoma. Kalbėjote taip pat ir jūs apie Palestiną. Ir man atrodo, aš jau atsakiau į klausimą dėl Palestinos. Ir ačiū, kad padrasinote mane dirbti toliau. Aš net nemaniau, kad turėčiau sustoti savo kelią. Dėkui. The, you raised the issue of... Taip pat kalbėjote apie terorizmą. Ir apie tai, kodėl apie tai nekalbama Romos statute. Terorizmas paprastai yra tie nusikaltimai, kurie yra nusikaltimai žmonijai pagal Romos statutą. Jeigu buvo vykdytas koks nors išpolis ir jeigu tai yra tikta kaip teroristinis aktas, net ir, ir jeigu nėra pasakyta, kad tai yra teroristinis išpolis, mes negalim jo nagrinėti, nes mes turime pirmiausia įrodyti, kad tai yra nusikaltimas žmonijai. Tai turi būti greunamieji kažkokie veiksmai, žudimai ar panašiai. Tačiau tai nereiškia, kad TBT neveiks jokių atveju, kai bus susidūrėma su teroristiniais išpoliais. Taip pat kalbėjote apie deklaraciją. Skatinčiau Palestiną prisijungti prie TBT. Iki šiol buvo pareikšta ne visai teisingos kritikos. Kai 13 metų pabaigoje regisi, sako kalbėtoje. Palestina sulaukė e, savo laukto statuso Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, vėl sulaukėm reakcijos ir mes. Buvo pasakyta, kad pasiekit jungtinėse tautose Palestinos statusas, tad mums teko grįžti prie 2009 metų deklaracijos. Ir teko imtis nagrinėti Palestinos atveju. Mes turime E, mes turime reikiamus straipsnius, vyko visa eilė diskusijų. Ir dabar mes situaciją automatiškai tiesiog nagrinėjame ir ten, remdamiesi tą 2009 metų deklaraciją. Tačiau reikėjo, kad atsirastų aiškumas. Tačiau negalima retroaktyviai nagrinėti įvykių, kas įvyko 2000 12. E, to negalime nagrinėti remiantis tuo ankstesniu statu, statu, statusu. Mes dėl to jokių pareiškimų nedarėme, mes nulatos sakėme, kad mums rūpi Palestino statusas jungtinėse tautose. Mes tą bandome paaiškinti ir dabar, sakydami, kad 2009 jungtinėse tautose turėtas statusas Palestinos pasikeitė. Dabar tai yra kitos kategorijos šalis. Ir dabar ši šalis gali prisijungti prie Romos statuto be jokių problemų. Toks buvo mūsų vertinimas. Mes tą išsakėme labai aiškiai ir mes sakėme, kad dabar jungtinėse tautose tos valstybės situacijos pasikeitė, situacija pasikeitė, patinka mums tai ar ne. E, po balsavimo Generalinėje asamblėjoje 2012. Ir man, mano institucijai taip pat buvo tas aiškumas labai reikalingas. Tai nebuvo kažkoks paskatinimas jokiai pusiai. Tiesiog nieko skatinti, ką nors daryti mes nenorėjom. Tačiau Romos statuto universalumas yra labai svarbus dalykas, nes manau, kad tai padės tų visų kaltinimų atsisakyti universalumas yra puikus dalykas ir kaip pareigūnė e, raginčiau bet kurią valstybę prisijungti prie Romos statuto. Tačiau šiuo konkrečiu atveju man net nereikėjo ką nors skatinti kažką daryti. Svarbu buvo tai, kad situacija buvo išaiškinta. E, mano institucija vengė iki šiol nagrinėti Palestinos klausimus, bet situacija pasikeitė, Palestinos statusas pasikeitė, mes turime labai detalų viso to išaiškinimą. Ačiū. We really thank you. Iš tiesų dėkojame Jums už vizitą. Turbūt negalima buvo rasti geresnio momento pakalbėti apie visas bylas, kurias Jūs dabar e, tyrėte ir prašom su mumis susitiekti, jeigu jums reikės kokios pagalbos iš mūsų pusės. Ačiū Jums dar kartą. Sėkmės tolesnėme darbe.